Savo pranešimą perskaitys Austrijos kancleris Werneris Feimanas. Nuoširdžiai sveikiname federalinį kanclerį atvykusi čia į mūsų posėdį. Ponios ir ponai, tarybos e, suolose matau, kad yra atstovaujamas ir Ispanijos karalius, ministras Ines Inigo Mendes Devido yra atvykęs. Herr Bundeskanzler. Pone federalinį kanclerį, džiaugiuosi, kad e, priemėte mano kvietimą atvykti į Europos parlamentą ir pasikalbėti su mūsų parlamento nariais apie ES ateitį. Šiais metais, 2013 metais, e, pasiekėm lemiamą politikos formavimo Europoje etapą. Be jokios abejonės, tautų ir valstybių sanglauda mūsų tautų ir valstybių bendryjoje tampa labai svarbiu dalyku ateičiai tiek ekonominė, tiek e, valiutų kurso politikos prasme. Ir tas dabar išryškėjo taip, kaip aš ir daugelis kitų tikriausiai anksčiau net nebūtumėm galėję įsivaizduoti bendrose diskusijose su ES taryba. Reikia kalbėtis tiek su vyriausybių vadovais, kaip nacionalinių valstybių vadovais, tiek su ES tarybos tiesiog nariais. Ir tos diskusijos tapo ypatingai svarbios ir dėl to dėkoju Jums, kad atvykote čia pas mus ir siekėte dialogo su mūsų institucija. Būtų džiugu, jeigu ir daugiau kolegų iš tarybos atvyktų dažniau čia ir sutiktų atvirai padiskutuoti su tautų, su, su piliečių laisvai išrinktais atstovais. O ne tik kalbėtųsi su savo kolegomis kitų valstybių vadovais ir vyriausybių vadovais. Ten tiesiog dažnai yra kalbama E, atitrūkus nuo realybės. Ir nebūtinai mūsų nuomonės visais klausimais sutampa. Dabar žodį iš karto suteiksiu Austrijos federaliniam kancleriui, ponui Aimanui. Sehr verehrter Herr Präsident, sehr verehrter Herr Kommissionspräsident. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisijos pirmininkė, džiaugiuosi, kad radote laiko manęs išklausyti, gerbiami ponius ir ponai. Man ypatingai didelė garbė atvykti pas jūs diskutuoti su jumis.